La seduta è ripresa. Il processo... Pratesime darbus. Jau buvo išdalinta ataskaita. Galbūt turite e, pastabų? Žodis jums. Merci, merci, Monsieur le Président. Mon intervention. Ačiū. Norėčiau pasisakyti dėl šešto punkto ataskaitoje. Kitaip tariant, tos sąlygos, kuriomis patvirtiname pranešimus, kuriais siekiama sukurti asocia... E, asociacijos sutartį su Ukraina. Aš manau, kad kaip jau iš dalies buvo nurodyta ataskaitoje, atsirado negirdėtas faktas. Ta prasme, užsienio asmenybė iš užsienio parlamento e, atliko didelį e, spaudimą mūsų parlamentui. Ir aš manau, kad visa tai šiek tiek sugadino tą parlamento duotą pritarimą. Todėl norėčiau, kad už ataskaitą būtų dar kartą balsuojama, kad sužinotumėm, ar kolegos pritarė ar nepritarė tokiai minčiai ir ar e, pritarė tokiam e, tok, ar pritarė, kad būtų patvirtintas ta, ta, ta ataskaita, žinant, kad e, procedūra vyko ne iki galo sklandžiai teisingai. Volevamo adesso noi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 Pirmininkė, norėčiau papildyti tai, ką pasakė kolega Golniš. Buvo įsikišę užsienio jėgos į parlamento dėrybas. Kitaip tariant, buvo norima įtakoti nepriklausomą parlamento balsavimą balsuojant dėl asociacijos sutarties su Ukraina. Todėl mes norime užginčyti, uh, užginčyti balsavimą ir tas protokolas šiandieną dar turėtų būti kartas svarstomas, siekiant išsiaiškinti, ar mes pritarėme ar nepritarėme tam užsienio įsikišimui. Pirmininkas, nebuvo užsienio įsikišimo. Aš labai gerai klausiausi jūsų pasisakymų ir dabar prašau klausyti to, ką sakau aš. Niekas neverčia deputatų balsuoti vienaip ar kitaip. Kitaip tariant, Rezultatai rodo, kad vieni buvo prieš, kiti prieš, e, kiti už. E, tų, kurie buvo prieš, buvo mažuma. Aš manau, kad parlamentarai yra laisvi ir jie neturi klausyti ir neklauso, ką sako kito parlamento nariai ir jie neįtakos tie kiti parlament, parlamentai Europos parlamento turimos laisvės. Dziękuję panie Pone žodis jums. E, zanim e, członkowie. Ačiū pirmininkė. Prieš balsavimą, kuris vyko plenarinėje sesijoje dėl to sprendimo, asociacijos sutarties klausimų buvo balsuojama ir AFET užsienio reikalų komitete. Ir štai tame komitete buvo nuspręsta pritarti asociacijos susitarimui pritarta buvo didelę balsų daugumą. Tame posėdėje, komiteto posėdėje nebuvo e, TV ryšio su Ukrainos parlamentu ir mes priėmėme tą sprendimą suvereniai. E, pirmininkė papildžydysiu tai, ką sakė ponė. Mes e, sutrikę dėl to, kad mums buvo uh, mes, mums buvo primetamas Ukrainos parlamento dalyvavimas mūsų Europos parlamento dėrybose ir e, kad e, visa tai buvo skatinama, prašoma patvirtinti. E, Ponai parlamentarai, aš nemanau, kad buvo kas nors, kas kirstusi su Europos parlamento reglamentu. Aš manau, kad buvo priimtas sprendimas ir tas sprendimas sustiprins ryšius tarp mūsų parlamento ir Ukrainos parlamento. Ir aš manau, kad tas balsavimas, kuris buvo dabar atliktas, nieko, jokios valios neprimetė Europos parlamentarams. Ačiū pirmininkė. Aš esu AFET komiteto narys ir mano kolega kalbėjo apie tą sustikimą. E, tas posėdis buvo sušauktas labai staigiai. Inte komitetas net neturėjo progos pateikti ekonominių argumentų dėl to, kokias prekybos pasiekmes turės tas susitarimas. Aš manyčiau, kad parlamento darbo tvarkos taisyklės bent jau komiteto stadijoje buvo pažeistos. Ir štai kyla abejonių, ar mes esame demokratinė institucija. Kokią žinę mes pasiunčiame tai pasiekdami, bet matau, kad jūs vis tiek elgsitės kaip tinkamas, ar ne? Uh, Ačiū už nuomonę. Mano manimų balsavimas buvo laisvas vakar jis įvyko, nubalsuota ir šiandien nebeįmanoma keisti to sprendimo. Aš galiu suprasti jūsų skirtingą nuomonę, bet Europos parlamento sprendimų taip kaitalioti mes negalime. Alors, on peut voter les... Taigi dabar galime balsuoti dėl protokolo. Ką jūs siūlote, ponė, prašau? Žinoma, galime balsuoti. Pirmininkė, čia jūsų nuožiūra. Galima arba keliant ranką balsuoti, arba vardiniu balsavimu, Aš viską supratau, bet jūs norite pakeisti kažką protokole? Kaip? Ko jūs norite? Aš norėčiau, kad būtų balsuojama dėl protokolo ir kad būtų aišku, priimame tą protokolą ar nepriimame, atsižvelgiant į tai, kad susikūrė labai neraminantis precedentas, kuris Kiekvieną kartą, kai pasirašome asociacijos sutartis, mus verčia bendradarbiauti tokiu neprimtinu būdu su partneriais ir tai daro mums nereikiamą sprendimą. Kas prieš sprendimą? Kas prieš sprendimą? Klausė pirmininkas. Bene, allora metto ai voti chi è favorevole ad approvare il processo verbale. Kas už protokolą? Jums suteikiamas žodis. Ačiū, ponė. Šis momentas neįprastai svarbus. Paprastai, kai priimame tarptautinius ir daugiašalius susitarimus, tai protokolas yra labai svarbus jų įrodymas. O dabar balsavimas vyktų beveik tušioje salėje ir protokolas taptų papildomų argumentų ateityje tuo asociacijos sustarimu atsikratyti. Aš paprieštarausiu kolegoms. Aš manau, kad šita procedūra gali ateityje pakirsti tolesnės mūsų teisėkuros procedūras šituo klausimu. Senhor Presidente, senhores deputados,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 Ne vienas parlamentaras nejautė jokio sprendimo, nesvarbu, kaip jisai balsavo už ar prieš. Tai yra politinis aktas ir negalima dabar formaliai nuginčyti balsavimo, išskyrus tokius atvejus, jeigu nebūtų išpildytos kažkokios tai sąlygos. Aš manau, kad dabar maišome tai, ko negalima tarpusavėje pa, pa, painioti. E, tai yra balsavimo rezultatus ir patvirtinimą, teisės akto patvirtinimą. Manau, kad viską painiojame ir tai yra labai pavojinga. Pirmininkas. Dėl... Neaptarinėjami, tik tais tekstas. Būtent dėl to teksto kalbamės, kuris buvo pateiktas patvirtinimui. Dar galima keletą klausimų kelti dėl formos, tačiau balsavimo rezultatai nekvestionuojami. Negalima jų keisti, tai kas buvo patvirtinta vakar tebelieka aktualu. Tai yra turinys to e, protokolo, tačiau tai ne. E, e, tai, tai nesumenkina E, parlamento nubalsuoto dokumento galiojimo ir nepenaikina galiojimo. Niekas nebuvo įtakojamas ir tikrai ne vienas parlamentaras negali patvirtinti, kad balsavo prieš savo sąžinę ir manau, kad tai, kas buvo pasakyta, iki šiol nieko nekeičia. Mes juridiškai viską tikrinsime tą klausimą dar svarstysime vėliau. Žinoma, mes turime gerbti ir kitų institucijų e, nuomonę. Techniškai dar turime viską išsiaiškinti. Na, o dabar siūlau pereiti prie kito klausimo. Mes šią poziciją dar tikrinsime ir konsultuosimės. Tik tais taip, sako pirmininkas, dabar gana. Rezultatai, balsavimo rezultatai aiškus, jie jau paaiškėjo vakar ir reikia eiti į priekį toliau. E, taip, dabar kalbėsime apie tai, kaip Europos sąjunga yra pasiruošusi reaguoti į ebolas viruso plitimą. Presidente. Žodis ponui Delavedova. Presidente, onorevoli deputati, signora komisija. Pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, ponas parlamentaras.